Thank God. Uh, La seduta è aperta. Posėdis pradedamas. Dėl darbo tvarkos. Anderson, you have the floor. Žodis ponui Andersenui. Pone Andersen, dėkoju pirmininkė visiems labas rytas. Uh, Labai atsiprašau, žinau, kad sprendimas buvo nelengvas, bet norėčiau štai kokią mintį pasakyti. Sprendimas atidėti balsavimą mano delegacijai kelia didelių problemų. Galvojant apie tai, kaip į tai žiūri Europos piliečiai.